Okay, uh, colleagues. Kolegos, norėtume pradėti popietinę dalį. Pakeitėme darbo tvarkę ir pradedame nuo klausimo apie žmogaus teisų patėtį Kolumbijoje. Tikriausiai pamėte, kad prekybos sustarimas tarp ES ir Kolumbijos bei Peru buvo patvirtintas trijų šalių 2011 metais, o ratifikavimo procesas dar nėra baigtas. Pirmasis e, sustarimo straipsnis įtraukia e, plačias nuostatas dėl žmogaus teisų apsaugos garantijų, o tai yra esminis prekybos sustarimo elementas. Be to, nesilaikant tokių esminių elementų reikštų e, ženklų prekybos sustarimo pažeidimą ir galėtų sukelti tam tikras priemonės, įskaitant galimybę nutraukti ar sustabdyti susitarimą iš dalies ar visiškai. Parlamento rezoliucija patvirtinta praėjusiu metu birželio mėnesį e, siūlė surenkti klausimus dėl prekybos sustarimų su Kolumbija ir Peru. Ir e, pagal tai mes, e, remdamasi tuo, mes rengėme klausimus, norėdami sužinoti daugiau, kokį poveikį daro prekybos sustarimai žmogaus teisų galimybėj pasinaudoti žmogaus teisėmis, jų protagavimui ir apsaugai. Žinoma, mes norime ir daugiau sužinoti iš savo ekspertų apie Mm. stebėsena žmogaus teisų situacijos visų šalių signatarių, kaip šis stebėsena užtikrinama, kas dalyvauja iš abiejų pusių ir kaip įtraukiamos kitos suinteresuotos šalis. Kaip laisvos prekybos susitarimai su Kolumbija gali tapti svertų siekiant pozityvių pokyčių laikantį žmogaus teisų. Kokių mes turime priemonių savo dispozicijoje būtent tam. Taip pat praėjus metų rezoliucija ragino ir toliau e, imtis veiksmų, rengiant pranešimus po klausimų ir pateikti juos INTA ir DRUA e, komitetams. Na ir dabar rengdamėsi tam mes parengėme, pakvietėme žymių ekspertų tiek iš parlamento vidaus, tiek iš išorės. Dėja, apgrėstauju, kad Mario David pranešėjas Kolumbijos klausimų, e, Inta prekybos e, komitete šiuo metu yra Kolumbijoje ir negalėjo, negali dalyvauti čia mūsų klausime. Pas mus yra ponas Berntas Langė, kuris yra Inta pranešėjas dėl apsauginio, apsauginio nuostatų. Ir iš Kolumbiją, Kolumbijos Europos Junktinių valstybių koordinacijos grupės yra ponas Vinstonas Galėpo Pamplona štai šioje pusėje. Ir ponas Diego Martinezas, e, nuolatinio komiteto žmogaus teisų apsaugai direktorius ir organizacijos Movice NVO e, atstovas spaudai. Iš jungtinių tautų turime jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio žmogaus teisėms Kolumbijoje pavaduotoją, pona Juana Karlos Amongė. Taigi, e, laukiame jūsų pasisakymų. E, žinoma, jūsų tiems, kurie nedalyvavo dažnai mūsų komiteto posėdžiuose, turiu pasakyti, kad posėdis yra transliuojamas e, internetu tiek suinteresuotams parlamentarams, tiek apskritai visuomeniai, leidžiant taip sekti mūsų posėdį. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Mongė, pirmiausia 10-12 minučių. Ačiū ponė pirmininkė, dėkoju organizatoriai, na, ponui Langė, parlamento nariams, įvairių institucijų atstovams, e, ponios ir ponai. Nors svarbiausia šių klausimų tikslas yra išanalizuoti laisvos prekybos sustarimų poveikį galimybę e, gerbti žmogaus teisės. Aš daugiausia apie tai, na, aš daugiausia dėmesio neskirsiu kaip sudatas organizatoriams, organizatoriais, nes svarbiausia priežastis yra ta, kad mūsų e, biuras nėra e, ta vieta, kurie gali geriausiai vertinti laisvos prekybos sutarimus. Mes galime pateikti subalansuotą viziją dėl padarytos pažangos ir kilančius iššūkius Kolumbijoje. Tai tos pačios įžangos norėčiau padėkoti e, jums visiems už tai, kad pakvietė mums šį susitikimą. Keletas įžanginių pastabų iš pradžių, o po to pateiksiu kontekstą ir pokyčius žmogaus teisų situacijoje Kolumbijoje. Ir po to labai greitai e, apžvelgsiu žmogaus teisų situacijos, žmogaus teisų padėtį apskritai. Pradinės pastabos. Mūsų biuro skyriaus e, egzistavimas Kolumbijoje yra susijęs su ES ir valstybės narėmis, kurios vaidina labai svarbu vaidmenį e, suvaidino svarbu vaidmenį įsteigiant tą biurą prieš 16 metų. Ir Šiuo metu mes gauname ir politinę, finansinę paramą, o toks bendradavimas tarp Kolumbijos vyriausybės ir ypatingo įgaliotinio žmogaus teisėms biuro e, leidžia bendradarbiauti. E, šis biuros įsteigtas 27 metais, kad galėtų stebėti žmogaus teisų situaciją ir teikti patarimus, e, dalyvauti techninėje srityje su valstybės institucijomis, su pilietinė visuomenė siekiant pagerinti žmogaus teisų situaciją. Sustarimas tarp e, žmogaus teisų įgaliotinio ir Kolumbijos buvo išplėstas praėjusią Liepą, buvo pratestas iki 14 metų pabaigos. Ten e, pakartoti įprastiniai įgaliojimai, kad e, biuras dirbtų plačiau geografiškai ir spręstų sudėtingesnės problemas. Kolumbijos vyriausybė paragino mus dirbti rengiant programą, rengiant e, žmogaus teisų rodiklius e, ir pažangos rodiklius. Ta prasme, biuras neseniai e, atidarė tris naujus savo poskirius prie Ramiojo vandenino pakrantės įvairiose miestuose, kad būtų apimama kita šalies dalis. Šis biuras taip pat padėjo numatė tam tikrus teminius prioritetus, kad prisidėtų prie situacijos žmogaus teisų srityje gerinimo. Prioritetai daugiausiai yra aukos, žemės gražinimas, žmogaus teisų gynėjai, apsu, saugumo pajėgos, verslas, ekonominės teisės, socialinės teisės ir vietinių gyventojų teisės. Čia norėčiau steptelėti ir pasakyti, kadangi šis klausimas yra skirtas panalizuoti laisvos prekybos sustarimo poveikiai, aš pasakyčiau, kad jie yra dalis globalaus pasaulio, globalizuoto pasaulio ir e, žmogaus teisų ir verslo e, klausimas čia būtų. Tačiau aš norėčiau paraginti Jūs panaudoti šią naują tikrovę, nuveikti kažką pozityvaus ir pakeisti žmonių tikrovę kai jie susidarė su žmonių teisų pažeidimais. Dėl pastarojo meto įvykių. Kolumbija yra vidutinio pajamų šalis, kur vyrojo daug neligybės, daugia šaliai prekybiniai sustarimai, paminėčiau čia Kanadą, Junktinės valstijas, Europos Sąjungą, buvo pasirašyti su Kolumboje ir jį paprašė būti primama į SBO kaip minėjo pirmininkė, daugumas susitarimų yra nuostatos dėl žmonių, žmogaus teisų. Pastaruoju metu Kolumbija taip pat patyrė svarbių pokyčių teisinėje sistemoje, norėčiau paminėti kai kurios iš jų. Visų pirma, dėl numatoma žemės gražinimą žemės gražinimas e, tiems valstiečiams, kurių žemė atimta, jie iš aukų tampa e, teisų, tam tikrų teisų turėtojais. E, šiandien daugiau kaip 5,5 milijonų aukų yra oficialiai užregistruoti po karinių konfliktų. Ir 70 metų sprendimas dėl žemės gražinimo yra patvirtintas 11, metų, 11 metais. Antras dalykas, ką norėjau paminėti, tai yra teisinė sistema užtikrinti taiką. Ir čia numatomos e, valstybės pareigos užtikrinant taiką. Ir šis, e, ši sistema įdėkta po konstitucinio teismo sprendimo neseniai. Trečia teisinė reforma yra karinės jurisdikcijos išplėtimas. Tai buvo vienas prieštrangiausių pakeitimų teisinėje sistemoje 2013 metais. Vyriausiasis įgaliotinis ir e, ypatingas pranešėjas mano, kad konstitucinė reforma prieštarauja teisiniams e, tiems pokyčiams, kurie e, įteisina tarptautinius standartus. Ši e, jurisdikcijos išplėtimas buvo paskeltas nekonstituciniu iš pradžių, tačiau vyriausybė paskelbė sprendimą pateikti ir e, propaguoti naują reformą kitais metais. Be abejonės, e, svarbiausias politinis pokytis yra vykstančios darybos su FARC sustarimai pasiekti dėl dviejų iš šešių darbo tarkės klausimų, tai yra kaimo plėtra ir politinis dalyvavimas. Taikos potencialas ir galimybė gerbti žmogaus teisės yra didžiulis. Na ir baigdamas dėl konteksto, turiu pasakyti, kad didžiuliai socialiniai protestai vyko 13 metais. Protest, prie protesto prisidūrė kitų sektorių darbuotojai be valstiečių, pavyzdžiui, e, šachtininkai, transporto, mokytojai, vietos e, gyventojai, čia buviai, visi ir e, dabartinė taikos panorama, socialinė mobilizacija ir polarizacija dėl jautrių klausimų, pavyzdžiui, teisingumo, apibrėž, ir prezidento bei parlamento rinkimų e, foną, o rinkimai numatyti kitų metų pirmą pusmetį. E, lapkričio mėnesį, visai neseniai, prezidentas prez, Santos e, paskelbė apie savo sprendimą dalyvauti rinkimuose antrą kartą. Turint galvoje šią panoramą, labai trumpai norėčiau apžvelgti tam tikrus žmogaus teisų iššūkius šalyje. Kai kurie iš jų yra susiję su iššūkiais, kurios reikia spręsti nedelsiant, e, jie yra susiję su konfliktais. Pirma, viena vertus, e, yra iššūkiai, kurie yra susiję su konfliktu, tai yra, paminėčiau keletą iš jų. tai yra žemės gražinimo įstatymo aukos. Čia norėčiau pasakyti, kad nors pasiekta pažangos šioje labai svarbėje srityje, saugumas, tvarumas e, tų programų kelia nerimo. Aukų ir žemės gražinimo e, lyderių E, nu, žudimas, žudimas yra neger, nėra geras ženklas. Mūsų biuras dirba su nacionalinėmis organizacijomis, kad būtų galima šias problemas išspręsti. Antras iššūkis yra susijęs su perinimo laikotarpio teisingumu. Po 50 metų konflikto nelengva visuomeniai pakeisti mąstymą ir pereiti prie taikingo gyvenimo. Viešos diskusijos 13 metais žmogaus teisų įstatymus pateikė kaip kliūtį siekiant taikos, o ne kaip priemonę transformuoti tų žmonių, kurie nukentėjo gyvenimą ir tų žmonių, kurie toliau kenties nuo karinio konflikto teisimosi. Reikia toliau diskutuoti apie tai, kiek e, baudžiamo teisingumo reikia e, šio taikos sustarimo kontekste. Trečia problema, kurią norėčiau paminėti, yra susijusi su dabartiniais žmogaus teisų pažeidimais, kuriuos vykdo įvairios grupuotės FARC ir kitos e, sukilėlių grupuotės. Sėkmingas taikos procesas turėtų užbaigti tų, tokius pažeidimus, nepaisant taikos dėrybų kovoje. E, metų bėgėje vyko kariniai veiksmai siekiant padaryti įtaką darybų procesui. Ir tai turėjo pasiekmių civilinių gyventojų gyvenimui. 2013 metais mūsų biuras nekartą priminė, kad dvi svarbiausios sukilėlių grupės FARC ir ELM turi laikyti žmogaus teisų įstatymų ir humanitarinių įstatymų. Ir Dar vienas dalykas susijęs su iššūkiais yra susijęs su dabartiniais ar ankstesniais karinių pajėgų santykiais. Čia turiu pasakyti, kad pažangos pasiekta nuo 8 metų stiprinant žmogaus teisų kultūrą karinėse pajėgose. Ir rezultatas yra tas, kad sumažėjo pažeidimų skaičius ir jų rimtumas. Taip pat norėčiau paminėti, kad Kolumbijos biuras bendradarbiauja su karinėmis pajėgomis kasdien. Mūsų santykiai yra atviri, produktyvūs ir tiesūs, tačiau yra tam tikros ribos. Ir darbas susijęs su pažeidimų prevencija yra daug lengvesnis negu darbas susijęs su dabartiniu ir ankstesnių pažeidimų išaiškinimu ir tai reiškia, kad reikia užbaigti kurti tą žmogaus teisų kultūrą. Reikia, kad būtų e, priimti tie ankstesni pažeidimai ir pereiti nuo jų neigimo prie tų pažeidimų sprendimo. Ir pagaliau norėčiau paminėti kai kurios iššūkius, kurie nesusiję su konfliktu. Pirmiausia, žmogaus teisų gynėjų situacija. Mūsų biuras Kolumbijoje toliau nerimauja dėl išpolių, grasinimų, neteisėto stebėjimo ir informacijos e, vogimo iš žmogaus teisų gynėjų. Mūsų biuras taip pat yra gavęs informacijos apie tiesioginį fizinį, fizinius grasinimus, grasinimus telefonu. Daugelio atveju juos galima priskirti e, postmobilizuotams grupuotėms ir mūsų biuras yra patvirtinęs 37 žmogaus teisų gynėjų mirtis Kolumbijoje. Dažniausiai aukos yra žmonės, kurie reikalauja jiems gražinti žemę, valstiečiai, kaimo bendruomenių lyderiai ir čia buvių vadovai. Ir tie, kurie rengia kampanijas prieš megaprojektus ar kalnakasybos projektus. Dauguma tų aukų gyvena arba dirba kaimo vietovėse. Kadangi mano laikas e, baigėsi, aš šiek tiek e, greičiau pakalbėsiu ir pakalbėsiu apie e, mobilizuotų grupių problemas. Mūsų biuras turi dokumentus dėl valstybės aktų susijusių su šių grupuočių padarytais nusikaltimais. Tokie veiksmai, e, kitų e, nusikalstamų grupuočių veiksmai e, daro įtaką įvairioms gyventojų grupėms, įskaitant tarnautojus, Lenką, valstiečius, kurie reikalavo gražinti žemę ir taip toliau. Antiokoje mūsų biuras užregistravo 14 nužudimų, kurie priskirtini toms grupuotėms metų bėgyje. Galimybių trūkumas, socialinė atskirtis, nesaugumas ir skurdas ir toliau vaikus daro e, pažeidžiamus išnaudojimo, seksualinio spurto prasme iš tų grupių atžvilgių. Ir mūsų biuras kartuoja, gali pakartoti, kad nors vyriausybė daro, e, deda daug pastangų, kad išardytų tas grupuotės e, galimybę, kad e, taikos sustarimas gali sukelti daugiau smurto iš tų grupių pusės, reikalauja intervalesnio požiūrio, derinant saugumą su priemonėmis sprendžiant skurdo klausimus, socialinės atskirties E, klausimus įvairiais lagmenimis. Ir dabar norėčiau baigti, kaip e, siūlo organizatoriai, pateikdamas dvi rekomendacijas e, jūsų auditorijai. Viena rekomendacija būtų prašymas Europos parlamentui ir kitoms institucijoms tęsti politinę ir finansinę paramą mūsų biurui, biurui labai svarbių momentų kuomet mes galime rasti, nau, ieškoti naujų būdų gerinti situaciją šalyje. Ir antra, kaip minėjau pradžioje, kadangi nevyksta formalus dialogas dėl laisvos priekybos sustarimų poveikio, norėčiau pakviesti komitetą panalizuoti būdus, kaip aktyviau, interaktyviau mm, komunikuoti, kad būtų galima pas, pagerinti vyriausiai galiotinio biuro Kolumbijoje bendradavimą su Europos parlamentu, kad būtų galima pilniau įvertinti laisvos prekybos susidarimo poveikį. Labai ačiū. Thank you, Mr. Dėkoju, ponė Mongė, už tokį išsamų pasisakymą. Jūs tikrai išsamei pristatėte žmogaus teisų situaciją Kolumbijoje. Ir paprastai mes klausimuose elgiamės taip, mes išklausome visų eksperto, paskui prasideda diskusija. Taigi dabar suteiksiu žodį ponui Diego Martinės. Jis e, yra žmogaus teisų gynimo e, komiteto pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. De la mesa. Sveiki, gerbėmieji parlamentarai nevyriausybinio organizacijų, pilietinių organizacijų atstovai bei Kolumbijos vyriausybės atstovai. Aš labai jums dėkingas už galimybę atvykti į jūsų posėdį ir pasisakyti mums rūpimais klausimais. Labai gerai, kad mes galim informuoti jūs, žmogaus teisų aktyvistus, visus susidomėjusius mūsų šalies padėtim ir ypač žmogaus teisų padėtim bei laisvosios prekybos sustarimų poveikiu mano šalyje. Na, norėčiau pateikti tam tikrą įvykių mano šalyje ir veiksmų bei faktų, tokią suvestinę, tam tikrą balansą dėl to, kas pas mus vyksta ir koks, kaip vyksta pasiruošimas priekybiniams sustarimams bei noriu pakalbėti apie Kolumbijos vyriausybės 2012 metais pateiktą nacionalinį plėtros planą. Pakomentuosiu ir tai, ką gali padaryti Europos Sąjunga, kokią įtaką jį gali padaryti mūsų šaliai, atsižvelgiant į susitarimus ir pakalbėsiu apie taikos pastangas, apie valstiečių, ūkininkų būklę pas mus ir kitus dalykus. Vyriausybė pradėjo dėrėtis su atitinkamomis grupuotėmis dėl taikos susitarimo, dėl ilgalaikės taikos ir ties tas ilgalaikės taikos susitarimas ypač e, svarbus dviem paužiūriais Dvi temos yra ypatingai reikšmingos, tai yra žemės ūkio plėtra ir naujas žemės ūkio naudmenų pasidalymas šalyje. Kita tema yra nuomonės laisvė, žodžio laisvė, kuri mūsų šalyje taip pat bus skatinama pagal naująjį plėtros ar vystimosi planą. Nuo šių metų rūpjūčio mėnesio tam tikros žemės ūkio profsąjungų grupės ir studentų susibūrimai bei sąjungos pradėjo kelti reikalavimus susijusius su laisvosios priekybos susitarimais su Junktinėmis Amerikos valstijomis bei Europos Sąjunga ir jų poveikiu. Pasiraš... Tokios sudarties pasirašymas su, Junktinė Amerikos, su Junktinėmis Amerikos valstijomis labai apsunkino kai kurių mūsų šalies gyventojų padėtį, ypač darbuotojams tapo sunku. Pasirašius laisvos priekybos susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, uh, Ir praėjus metams nuo pasirašymo tokio sustarimo su Europos Sąjunga padėtis daugelįje sričių suprastėjo ir ypač tą pajuto mūsų ūkininkai. Jų reikalavimai tikrai yra susiję su tiesioginių poveikių išplaukiančių iš priekybos susitarimų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių poveikių tai buvo galimybė pasinaudoti sėklomis ir kūro kainų kilimas tam tikrų kaimo regionų padidėjęs apleistumas, ir kitos problemos, į kurias reikia labai rimtai pasižiūrėti, nes jos visos yra susijęs su pasirašytais laisvosios prekybos susitarimais. Atkreipčiau dėmesį į tris temas. Tai Santos vyriausybės politika dėl žemės gražinimo. Santoso vyriausybė pažadėjo, kad karinio konflikto aukoms bus atlyginta suteikiant žemės ūkio naudmenų. Kita tema - tai profsąjungų būklė mūsų šalyje. Ir galiausiai žmogaus teisų padėtis. Įstatymas dėl žemės gražinimo mūsų šalyje sukėlė daug ne, ne, neiškumų. Mes tikėjomės, kad šis įstatymas pagerins situaciją šalyje, tačiau prie, atsitiko priešingai, modelį taikyti labai sunku. Taip kaip ir Peru Tai buvo neblogas sumanimas pirminė prasme atlyginti tokiu būdu ginklo konflikto aukoms, tačiau kas iš to išėjo, tai nebuvo taip jau gerai. Procesas labai ilgas ir Kolumbijoje 6,6 milijonai hektarų žemės yra apskritai E, apleista ir nenaudojama. Tai maždaug 40 tūkstančių buvo pateikta paraiškų susigražinti ar gauti žemės ūkio naudmenų, tačiau lygi šiol buvo patenkinta tik 425 prašymai, kitaip sakant, apie 20 procentų. Tiksliau tik 2 procentai. Kitaip sakant, didžioji dalis nenaudojamos, apleistos žemės ir toliau yra tokia, nes šis įstatymas nepadėjo jos tinkamai išdalinti ir imtis žemės ūkio veiklos. Įstatymas dažnai yra neaiškus, nėra nustatyta jokios sistemos, kokiu principu ta žemė bus dalyjama, skirstoma ir suteikiama. Atitinkama ministerija gali daryti įtaką priimant sprendimus, bet labai vangiai tą daro. Taigi minėjau, kad kol kas yra apdorota tik porą procentų visų pateiktų prašymų. Kitas dalykas yra dar tebesitęsiantys ginkluoti veiksmai. Vyriausybė vis dar kovoja su aktyviomis, aktyviai veikiančiomis ginkluotomis paramilitaristinėmis grupuotėmis. Human Rights Watch nurodė, kad šiemet buvo įvykdytos 28 žmogžudystės tokių grupuočių ir jos vis dar yra neišaiškintos. Tuo tarpu tokiems, e, au, tokioms nu, nužudimų aukoms ir jų artimiesiems skirtas kompensacijų biudžetas buvo sumažintas. Mes skyrėme 4 procentus nuo BVP pagalbai nukentėjusiems. Bet šis biudžetas sumažėjo. Pasižiūrėkite į grafiką. Lentelė rodo duomenis, kurie buvo aktualūs 2012 metais ir kurie surinkti iš 2013 metų matyti, kad gynybos išlaidų, išlaidos padidėjo dvigubai, tuo tarpu aukoms skirti, kompensacijoms skirti pinigai ženkliai sumažėjo. Taigi galima pasakyti, kad mūsų vyriausybei gynybos išlaidos yra svarbesnės negu kompensacijos skirtos aukoms. Na ir dar vienas dalykas, kuris yra probleminis, tai yra profsąjungų ir žmogus teisų aktyvistų padėtis. 2012 metais buvo nužudyta daugiau negu apie 25 profsąjungų aktyvistus, o šiemet irgi jau 16 žmonių žuvo Na, galime sakyti, kad profsąjungų darbuotojų šiemet buvo nužudyta mažiau, tendencija mažėjanti, tačiau mes vis tiek išliekame šalimi, kur žūsta daugiausia profsąjungų darbuotojų. Jau nekalbant apie tai, kad žmonės yra grobiami, jiems grasinama ir taip toliau. Čia skaičiai, lyginant su 2012 metais, tik blogėja. Toliau pereisiu prie labai sudėtingos temos susijusios su ūkininkų protestais. Ypač e, tuose protestuose nukenčia žmogaus teisų aktyvistai. Protestai užtrunka jau daugybę mėnesių, 14 žmonių žuvo, e, pradėta 30 administracinių bylų susijusių su 380 skundų, kurie buvo pateikti. 14 žuvusių ar nužudytų asmenų, tačiau dauguma bylų yra nagrinėjama karinių teismų arba apskritai nenagrinėjama, bylos yra nutraukiamos. 45 atvejai nagrinėjami karinėme teisme. 19 tyria prokuratūra ir perduoda juos taip pat po tyrimo kariniam teismui, o tai reiškia didelę riziką kad procesai bus numarinti. Be to, daug žmogaus teisų aktyvistų suimami be jokio pagrindo. Prokuratūra praneša, kad protestų metu buvo sulaikyta 658 ar 85 asmenys 685 asmenys ir tačiau policija nurodo visiškai kitus skaičius. Tuo ir policija pareiškė, kad iš tų asmenų devini yra paleisti Tai kaip minėjau, tos protesto akcijos buvo susijusios tikrai su didelė įtampa, daug žmonių buvo sulaikyta, visiškai be jokio pagrindo buvo imamasi veiksmų, kurie yra neleistini pagal tarptautinę teisę. Net pusantro ar net 300 suėmimų apskritai nebuvo niekur užfiksuoti šiame kontekste noriu pakartoti reikalavimus, kuriuos išsakė įvairios socialinės nevyriausybinės organizacijos. Pirmasis reikalavimas susijęs su tuo mūsų tolesniu vyriausybės parengtų vystimos ir plėtros planu. Šis instrumentas, šis planas atitinka ar atspindi šio dabartinę Santoso vyriausybės politiką. Tai nėra kažkoks dvišalis instrumentas, tai yra instrumentas, kuris pasmerktas žlugti jau vien todėl, kad neteisingai vertina ir neatsižvelgia į žmogaus teisų padėdį. Mes manome, kad toks instrumentas, tam, kad jis būtų veiksmingas, turėtų visiškai kitaip žiūrėti į šitas sritis, turėtų apimti daug daugiau visuomeninio gyvenimo sričių, pavyzdžiui, ir prokuratūrą, ir kongresą, ir įvairius kitus dalykus. Turėtų taip pat reglamentuoti ir ginkluotųjų pajėgų veiklą O kol kas ginkluotosioms pajėgoms šiame plane apskritai nėra skirta nei vienos eilutės. Mes taip pat reikalaujame, kad vyriausybė viešai pasisakytų apie žmogaus teisės, apie darbo teisę šalyje, apie darbuotojų teisės ir visa tai turėtų atsispindėti nacionalinėme vystimosi projekte žmogaus, ES žmogaus teisų hartija galėtų būti pagrindas, kuriuo būtų remiamasi ir mes manome, kad reikia atsižvelgti ir į jungtinių tautų žmogaus teisų komisijos rekomendacijas. buvo iškilusi netgi grėsmė, kad jungtinių tautų žmogaus teisų komisijos atstovai negalės aktyviai veikti šalyje, o tai būtų visiškai nepriimtina. Thank you very much, Mr. Martinez. Dėkoju, ponė Martinez. Dabar suteiksiu žodį ponui Winston Galego Pamplona. Jis yra Kolumbijos e, Europos ir e, JAV koordinacinės grupės pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną. Norėčiau visus nu- nuoširdžiai pasveikinti. Politinis praėjusių 50 metų konfliktas iš tiesų privedė prie to, kad mūsų šalyje atiminėjama žemė. Todo esto en detrimento, en detrimento de los derechos humanos de la población campesina. Ir dėl to labai nukentėjo žmogaus teisų situacija, ypač kalbant apie kaimo gyventojus. Oxfam jau yra parengusi ataskaitą apie tai, nes 80 procentų žemės priklauso keturo, tik 14 procentų savininkų ir ta žemės nusavybės koncentracija vis didėja. Yra atitinkami rodikliai, kurie rodo, kad nusavybės, žemės nusavybės pasiskirtimas e, labai pablogėjo pastaruoju metu. Todėl Kolumbija tapo šalimi, kurioje e, žemės ūkio ir žemės ūkio ir žemės naudmenų situacija yra pati blogiausia Latino Amerikoje. Taip pat reikia pridurti, kad pasikeitė e, žemės ūkio situacija, dauguma naudmenų naudojama bio degalų e, auginimui ir gamybai. E, Iš 114 milijonų hektarų tik tai 10 milijonų yra naudojami, e, pavyzdžiui, gyvulininkystiai. E, tačiau 2009 metais tik tai. E, buvo naudojama 40 milijonų hektarų, pavyzdžiui, gyvulininkystės tikslais. Deja, vis daugiau žemės yra atimama iš ūkininkų ir nepaisant neseniai priimtų įstatymų situacija nepagerėjo. E, taip pat pastaruoju metu buvo e, nagrinėta tik 150 bylų susijusių su žemės nuosavybės atėmimu. ginkluoto konflikto metu apie 6, milijonai, apie 6 milijonai hektarų žemės buvo atimta. Ir taip pat reikia pažymėti, kad nuolat vyksta agresyvūs išpoliai. kuriuos organizuoja įvairių judėjimų vad, vadai, vadovai. šių problemų nepavyko išspręsti, nepaisant to, kad buvo e, inicijuoti tam tikri įstatymai. Ir yra grupuočių, kurios e, kovoja už žemės gražinimą, tačiau tom grupuotėm ar tom grupėm asmenų kyla didžiulė grėsmė. Iš tiesų žemė e, turėtų būti gražinta smulkiesiems ūkininkams ir atitinkamai e, buvo, paki, buvo atšauktas įstatymo dėl žemės galiojimas ir e, lapkričio 22 dieną turėjo būti pateikta kongrese nauja to įstatymo versija. kai kurie Europos parlamento nariai e, kaip tik ir yra atkreipę dėmesį į tai, kas vyksta Kolumbijoje, e, kalbant apie žemės nuosavybę. E, dabar galiojantis įstatymai E, reglamentuoja, kad žemės nusavybė gali priklausyti tik fiziniam asmenim, o ne juridiniam asmenim. Tačiau taip pat pagal dabar egzistuojančius įstatymus yra numatyta, kad kad e, taip pat ir šeimos, nedidelės šeimos gautų žemės nuosavybę. Tokiu būdu bandoma užtikrinti, kad ir patys smulkiausi ūkininkai turėtų e, žemės. Taigi dabar bandoma daryti viską, ka, viskas, kad būtų e, skatinami smulkus ūkininkai. 1994 metų įstatymas numeris 160, 160 neleidžia e, stambiems ūkininkams priskirti atitinkamų žemės plotų. Taigi yra bandoma daryti viską, kad būtų remiami smulkus ūkininkai. Taip pat yra numatyta, kad ribinė vertė, kalbant apie šeimų, šeimoms priklausančius e, žemės klypus, taip pat yra nustatomos įstatymo. Tam, kad ūkininkai galėtų naudotis žemę, jie, turėtų, jie turi pristatyti tam tikrus projektus ir jeigu tie projektai e, gerai įvertinami, e, ūkininkai gali naudotis žemę. Taip pat e, reiktų paminėti, kad Karo reikalų ministerija pasisakė prieš šį įstatymą, o pese a que el gobierno ha manifestado apostarle a la paz en un proceso de negociación con las farc ep en la habana cuba vyriausybė bando dėrėtis su farc bet paradoksas yra tai kad santės vyriausybė bando tarsi inicijuoti tam tikrus įstatymus e, kurie iš tiesų tik dar labiau skatina tą ūkininkų nuskurdimą. Taigi mums reiktų užtikrinti e, per įstatymus, kad nebūtų e, skatinama žemės koncentracija ir kad žmonių teisės būtų saugomos įstatymo. Mes bijome, kad priekybos susitarimas su ES e, dar labiau pablogins žemės ūkio padėtį. ir mes siekiame, kad ūkininkai galėtų naudoti savo žemę, nes jeigu e, tai nebus užtikrinta, tai bus vis daugiau konfliktų kaim, kaimo vietovėse ir tie konfliktai taps vis e, didesni. Taigi mes darome viską, kad parlamentas užtikrintų e, žmogaus teisų situacijos pagerinimą ir, pavyzdžiui, tokiu atveju tuo, tuo priekybos susitarimu galbūt būtų galima pasinaudoti kaip tam tikrų spaudimų vyriausybei. Tikrai būtų svarbu, kad e, Kolumbijos vyriausybei būtų daromas spaudimas, kad ji pradėtų gerbti žmogaus teises, nes vis daugiau žmogaus teisų aktyvistų yra E, nužudoma. Pavyzdžiui, 2012 metais buvo nužudyta 94 e, žmogaus teisų aktyvistai, o 2013, iki 2013 metų rugsėjo mėnesio yra nužudyti mažiausiai 52 žmogaus teisų aktyvistai, tarp jų netgi e, yra vyrai, moteris ir netgi vaikai, taip pat čia buvių tautų atstovai. Tačiau reikia kalbėti ne tik apie žudimus. E, iki 2013 metų rugsėjo mėnesio buvo surenkta e, dar apie 50 išpolių prie žmogaus teisų aktyvistus. Ir čia grėsmė iškilo 172 žmonėms 130 e, buvo padaryta tiesioginė žala, jie buvo užpulti. E, todėl negalima toleruoti tokios situacijos, kai žmonės taip puldinėjami ir žudami. Kaip, jeigu pažvelgtumėme, kaip skirstomas vyriausybės biudžetas, ypač kalbant apie gyventojų apsaugą, tai pamatytume, kad vis mažiau lėšų yra skiriama šiam tikslui. Ir taip pat čia reiktų paminėti, kad šiuo metu keliamos bylos, netgi keliamos bylos žmogaus teisų aktyvistams. Ir ginkluotos grupuotės taip pat rengia išpolius prieš aktyvistus ir tos ginkluotos grupuotės, joms yra mokama už tai, kad jos renktų iš, išpolius prieš žmogaus teisų aktyvistus. Taigi vyksta teismai, bet tuose teismuose žmogaus teisų aktyvistai neturi jokių teisių, jų teisės yra neginamos. Todėl mes reikalaujame, kad Europos parlamentas padarytų viską, kad būtų laikomasi veiksmų plano ir kad e, būtų patikrintas sustarimas tarp ES ir Kolumbijos e, dėl tam tikrų nuostatų skaidrumo. E, taikos procesas tarp Kolumbijos vyriausybės ir FARC turėtų būti taip pat stebimas, kad būtų užtikrinta, e, kad būtų laikomasi tam tikrų tikslų. Taigi mes norėtume, kad jūs darytume spaudimą mūsų vyriausybei, e, kad nebebūtų atimimi, atimama žemė, kad būtų kovojama su nebaudžiamumu. Ir manome, kad tinkama priemonė tokiam spaudimui daryti būtų e, prekybos susitarimas. Mes taip pat norime, kad E, nuolat būtų siunčiamos stebėjimo misijos į mūsų šalį, kad būtų stebima, nuolat stebima žmogaus e, teisų padėtis Kolumbijoje ir kad e, žmonės nekentėtų dėl persekiojimų. Taip pat norėtume, kad būtų laikomasi atitinkamų standartų kurie pagerintų įvairių visuomenės grupių apsaugą. E, jungtinių tautų atstovybė mūsų šalyje rengia kasmetinę ataskaitą apie žmogaus teisų padėtį ir ta ataskaita taip pat pagerina situaciją. E, dėkoju, ponė Winston Galego Pamplona. Man atrodo, kad visi trys mūsų ekspertai labai aiškiai pavaizdavo E, žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje, mes pamatėme, ko, kaip yra pažydinėjamos žmogaus teisės. Dabar suteiksiu ponui Bentlangė, Inte komiteto pranešėjui e, žodį. Prašau. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos, mėlos kolegės, gerbėmi svečiai. Pasižiūrėkime, ką gali padaryti priekybos susitarimas žmogaus teisų padėties pagerinimui. Čia svarbus trys dalykai. Ir pradėsiu nuo bendrų dalykų, ne, prieš kalbėdamas apie Kolumbiją. Prie laisvos priekybos susitarimas negali būti visų problemų sprendimo būdas, nes problemų yra labai daug, kaip girdėjome. Uh, ir tos problemos susijusios ir su Kolumbijos įstatymais, su tomis sritimis, kurios nebūtinai tiesiogiai susijusios su priekybos susitarimo aprieptimi. Priekybos susitarimo negalima naudoti visoms šalyje kylančioms problemoms spręsti. Antras dalykas, aiškiai turime pasakyti, kokios sritis yra iš tikrųjų susijusios su priekybos susitarimu. Pavyzdžiui, jau dabar pagal GSP plus 70 procentų prekių iš Kolumbijos importuojamos į ES be muito. Pavyzdžiui, ir tokios, kurios yra labai svarbios, tai yra anglis ar kiti produktai. Taigi čia laisvos priekybos sustarimas nieko pakeisti ir negali. Kitas dalykas, kyla klausimas, kokia vyriausybė ir kokios partijos turi šalyje daugumą. Ne, šio fakto mes nepakeisime prekybos susitarimu. Tai gali vykti tik tai demokratinės visuomenės pastangomis atitinkamoje šalyje. Taigi tokios tok būtų mano iš ankstinės pastabos. Na, o dabar mes visuomet diskutuodami apie laisvosios priekybos susitarimą sakydavome taip gerai, mums jo reikia, bet jis turi išlaikyti labai stiprų tvarumo aspektą, kuris garantuotų, kad tos rytis, kurios tiesiogiai susijusios su priekyba, būtų įgyvendinamos, būtų realizuojamos sąsajoje su žmogaus teisėmis. Ir susitarime yra devintasis skyrius, tvarumo skyrius, kuriame yra tiesioginės sąsajos su žmogaus teisėmis. Na, kaip sakant, šitas ginklas nėra labai aštrus, nes tos, tos skyriaus įgyvendinimas gali būti, priemonių gali būti įmamasi tik tai ministrų taryboje prieimus daugumos ar kvalifikuotos daugumos arba e, vienbalsį sprendimą. Kitaip sakant, pasinaudoti tomis priemonėmis yra tikrai labai sunku. Ir kadangi situacija Kolumbijoje yra tokia, kokia yra, tai mes jau tada sakome, sakėme dėrėdamėsi, kad reikia kažkokio kitokio požiūrio. Ir aš iškėliau tokią iniciatyvą ir pasakiau, kad reikia e, laisvosios priekybos susitarimą papildyti rezoliuciją kurios pagrindų dėrėtumėmės su abiem šalim, abiejų šalių ir Peru ir Kolumbijos vyriausybėmis dėl kelio plano siekiant pagerinti žmogaus teisų situaciją atitinkamosios srities, srityse. Reikia pasakyti, kad tai buvo unikalus procesas. Tikrai nežinau, kur dar pasaulyje būtų toks atvejis buvęs, kad parlamentas prikla... privertė nepriklausomą vyriausybę pateikti kelio planą žmogaus teisų gerinimo srityje. Man tokio kito fakto pasaulyje nėra žinoma. Todėl Europos parlamentas gali tikrai didžiuodamasis pasakyti, mes gavome abiejų vyriausybių patikinimą, kad taip bus daroma. Dar svarbiau yra tai, kad e, priekybos srityje, ten kur kalbama apie darbuotojų teisės, reikia laikytis tam tikrų nuostatų. Sakykime, įsipareigojimas iki 2014 metų įsteigti 480 darbo inspektorių vietų įvesti profsąjungų darbuotojų apsaugos programas, įkurti komitetą, kuris e, rūpintųsi tarifiniais susitarimais, e, kolektyvinėmis tarifinėmis teisėmis, taip pat sustiprinti baudžiamojo persekiojimo sistemą, kai tyriami išpoliai prieš profsąjungų darbuotojus ir darbuotojų atstovus bei mm, institucijos, kurios sudarytų kooperatyvus susitarimus. Kitaip sakant, vyriausybė prisijėmė labai nemažai konkrečių įsipareigojimų. Ir dabar mes turime pažiūrėti, kaip tie įsipareigojimai yra vykdomi ir turime tai garantuoti. Susitarimas galioja tik tai nuo rūpjūčio pirmosios dienos Kitaip sakant, procesas šiek tiek užsitęsė, mes tikėjomės viso to greičiau ir atitinkamai užsitęsė ir patikros ar peržiūros mechan, priežiūros mechanizmo veikimas. Mes e, įsteigėme tokią priežiūros grupę ir kovo mėnesį Kolumbijoje ir Peru surenksime įgyvendinimo seminarą kuris beje yra minimas ir atitinkamoje rezoliucijoje, kurią minėjo pirmininkė. Tai yra numatyta, kad mes vyksime į vietą ir žiūrėsime, kaip vyksta įgyvendinimas. Kokius ženklus jau dabar esame matę, tie ženklai labai nevienareikšmiški. E, yra pažangos, kuri susijusi su susitarimu. Sakysime, lankiausi šachtose, kasyklose, herone, ir kalbėjau su tenykštės profsąjungos pirmininku. Jis aiškiai pasakė, kad dėl susitarimo ir dėl dėmesio, kuris tenka toms veikloms, labai sustiprėjo veikla skirta darbuotojų teisų gynimui. Toje e, šachtoje, tai yra, kitaip sakant, profsąjungų veikla sustiprėjo ir yra daug bylų, kurios tyria e, susivienijimų laisvės pažeidimus. Tai yra labai svarbu pasaulio darbo organizacijai. Negalime pasakyti, kad yra mažiau smurto, bet galime pasakyti, kad vyriausybė deda pastangas jį sumažinti. Sustiprinta profsąjungų apsauga apsaugos programos, mažd, investuota apie 100 milijonų į tokias apsaugos programas ir buvo pasirašyta pirmoji valstybės tarnybos kolektyvinė sutartis, ko anksčiau nėra buvę. Tai yra signalai, kad kažkas daroma įgyvendinant kelio planą, dėl kurio buvo susitarta. Ir pranešėjas minėjome, girdėjome tą minėjo, bet daug daugiau sričių yra, kur dar reikia labai daug nuveikti. Kitaip sakant, yra procesų prieš įmonės, kurie pažeidžia įlo normą, kurios pažeidžia įlo normas, tačiau baudos nėra išieškomos, netgi jeigu būna nuspręsta nubausti vieną ar kitą įmonę. Taigi čia dar reikia daug nuveikti be to darbo teisų inspektorių ar ir inspekcijų dažnumas yra problema. Yra labai svarbu, kad inspektoriai lankytųsi konkrečiose įmonėse, kas dabar tikrai dar nevyksta. Ir tai turėtų vykti tose pagrindinėse pramonės rytise - gėlininkystė, cukraus gamyba, naftos gavyba ir kitos kertinės pramonės rytys. Taigi reikia didinti inspekcijų kiekį ir prievartas, smurtas profsąjungų darbuotojų atžvilgių turi būti sumažintas iki nulio, nes mes negalime sutaikstytis, kad demokratinės institucijos, tokios kaip kokiomis yra profsąjunga, kad jų darbuotojai būtų puldinėjami. Toliau, draudimas jungtis į kooperatyvus, tiksliau, e, kooperatyvų uždraudimas ir kolektyvinės sutartys, kurios tam užkirstų kelią. Tai buvo, tie kooperatyvai buvo kažkokie prievartiniai kooperatyvai. Be to baudžiamojo persekiojimo sistema, kuri turėtų būti pakeista taip pat pagal kelio planą, dar nėra pakeista taip, kaip mes norime, todėl nebaudžiamumas vis dar yra gana ryškus Taigi, kaip matome, yra problemų, kurios jau yra sprendžiamos, kitos problemos dar yra labai ryškios ir todėl mes tikrai turime labai atidžiai stebėti, kaip toliau ta situacija rutuliojasi, kuria linkme viskas vyksta, nes vien žodžių iš vyriausybės pusės mums nepakanka. Ačiū. Dėkoju, ponė Langė, sako pirmininkė, tikiuosi, kad priekybos direktorato išorės veiksmų tarnybos kolegos gali luktelti su savo pasisakymais ir norėčiau pakviesti pasisakyti kolegas parlamentarus, o jūs tuomet galėsite galbūt patys e, atsakydami, e, pateikdami savo pozicijas ir pateikti savo klausimas. Pone Kliūgė, Jeklė, pone Andrikenė ir aš taip pat ir dar kiti kolegos pareiškė norą kalbėti. Pirmasis kalbės ponas Howitt, prašau. Thank you very much, uh, President. Labai ačiū pirmininkė. Sąrašas ilgas, aš džiaugiuosi, kad komitetas prioritetą teikia žmogaus teisėms Kolumbijoje, šalyje, kuri daug nukentėjo ir jos žmonės kentėjo daugelį metų ir tikimės, kad žmogaus teisų situacija gerės ir taikos atkūrimas svarbu. E, daug kartų lankiausi tose toje šalyje ir aš džiaugiuosi savo frakcijos vardu kad jūs organizavote šį klausimą. E, Dėkuoju ir sekretariato kolegoms už e, šį darbą. Noriu pasveikinti tris kolegas, įskaitant poną Mongę, su kurio kalbėjusi anksčiau. Taip pat noriu pritarti ir paremti kolegą Langę, kuris dirba nuo širdų darbą e, prekybos komitete, mūsų siekius dėl žmogaus teisų, paversdamas politikos veiksmais, ne visada tai lengva padaryti, tačiau jis buvo geras kolega, stengdamasis tai daryti. Ir faktas, kad jis šiandien dalyvauja mūsų posėdė, posėdėje yra labai svarbus pavyzdys, kaip šis e, komitetas stengiasi įtraukti e, žmogaus teisės į priekybos ir kitą išorės politiką. Dėkuoju kolegai Langė ir kitiems kolegams už darbą su mumis. Turiu klausimų visiems kalbėtojams. Pone Mongė, kaip kalbėjome anksčiau, kai Kolumbijos vyriausybė e, žmogaus teisų taryboje jungtinėse tautokse kalbėjo, kad rems žmogaus teisų tarybos biuro veiklą dar trims metais, o dabar sakoma, kad jie rems tą darbą vienerius metus. Na, prašau jūsų spėlioti dėl priežasčių, kodėl taip yra viešai. Tačiau aš turiu pakartoti, kad šis dalykas kartojasi jau ne pirmą kartą, kai mes turėjome anksčiau prašyti, kad būtų perkeistas jūsų biuro veiklos mandatas Bogotoje taip pat ir jeigu jūs pareikštumėte norą būti ten dar trejus metus, e, tai aišku, tai prisidėtų prie mūsų noro paremti jūs. Ir norėčiau paprašyti e, jūsų e, pasakyti, ar jūs pritarėte, kad ofiso darbas būtų pratestas dar trejus metus. Daugelis čia supranta, kad nekalti civiliai buvo šaltakraušiai žūdami karinių pajėgų Kolumbijoje dėl tos premijų sistemos, kuri egzistavo karinėse pajėgose. Jūsų paminėti skaičiai dėl nuteistumų skaičiaus e, turėtų būti pateikti šiam pakomitečiui, tol prašau pateikti šiuos e, skaičius viešai paskelbti. Ir įdomu, ar jūs matote kokį nors ryšį tarp e, bylų, kurios iki gal dar neištirtos e, su labai stebinančiu, stebinančiais veiksmais, kuriuos jūs minėjote pats, padidinti karinės, karinio teisingumo sistemos vaidmenį, sprendžia žmogaus teisų klausimus. E, ir norėčiau paklausti išorės veiksmos, veiksmų tarnybos atstovų, diskusijos pabaigoje rezumuoti. E, Barinė Ašten labai aiškiai pasipriešino karinių teismų jurisdikcijos pakeitimui, kad jie galėtų imtis ir e, žmogaus teisų pažeidimų e, praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Ką išorės veiksmų ta tarnyba padarė, kad toliau imtųsi veiksmų po jos pareiškimo ir nepaisant to, kad Konstitucinis teismas atmetė tą teisės aktą, atrodo, kad jis vėl pateiktas Kolumbijos parlamentui. Ir e, dar kartą, pona Mongė, jūs esate diplomatas, aišku, bet kai jūs kalbėjote, kad postmobilizuotos grupuotės yra atsakingos už 37 žmogaus teisų gynėjų nužudimą, tai jūs kalbate apie paramilitaristinės grupuotę susijusias su karinėmis pajėgomis, su vyriausybė, kurios buvo paleistos, tačiau šiandien vis tiek žudo žmogaus teisų gynėjus. Man atrodo, kad jūs pasakėte taip, tačiau jūs pasirinkote šiek tiek uh, na, užtušuotus žodžius, e, noriu tai aiškiai pasakyti. Pone Martinai, Martinėsai turiu keletą klausimų jums dėl aukų įstatymo. Skaičiai, kuriuos pateikėte jūs, yra tie, kad 99 procentai prašymų gražinti žemę dar neišnagrinėti Ar manote, kad e, kažkiek pažangos yra padaryta ir kas dar turi atsitikti, kad žmonės galėtų grįžti prieš savo žemės saugiai ir taikiai? Kai kalbėjote apie streikus ir apie protestus, kurie vyko Kolumbijoje nuo rūpiučio mėnesio, aš girdėjau, kad tai yra didžiausiai įvykiai nuo 80-mečio. Kai kas sako, kad yra daug priežasčių, dėl ko kilo tie streikai. Kokiu mastu priekybos sustarimai su Junktinėmis valstybėmis ir ES yra atsakingi dėl tų, e, to nerimo, kuris išvedė žmonės į gatves. Ir pagaliau e, ponui Galego klausimas dėl Junktinių valstijų susitarimo. E, tikriausiai klausėtės ponio Langė dėl veiksmų plano ir gerų ketinimų iš ES pusės, tačiau aš Noriu pasakyti, kad ataskaita Junktinių valstybių kongresui, kurią pateikė kongreso stebėsinos grupė dėl Junktinių valstybių darbo veiksmų plano, dėl e, prekybos sustarimo su jūsų šalimi e, prieš mėnesį e, teigė, kad darbo sąlygos kolonuje blogėja, kad nužudimai, grasinimai profsąjungų nariams tęsiasi ir delegacijos nariai daro išvadą, kad vyriausybė nepakankamai laikosi darbo veiksmų plano ir šie trūkumai darbo sąlygas blogina darbuotojams prieš įsigaliojant šiam sustarimui. Taigi, praėjus metams po Junktinių valstybių darbo veiksmų plano tokie yra kongreso delegacijos, e, tokios yra išvados, Ką Jūs galite pasakyti, ką geriau ar blogiau geriau galės padaryti ES e, veiksmų planas? E, Dėkoju, ponė Lochpiller. Ponė Lochpiller, visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad buvo surinkti šitie klausimai. Man atrodo, kad tai yra svarbus žingsnis, svarbus elementas. Uh, E, nagrinėjant prekybos susitarimą, kuris buvo pasirašytas tarp ES ir e, Kolumbijos bei Peru. E, GUE NGL frakcijoje per pastaruosius mėnesius mes nuolat susitikinėjome su žmonėmis iš įvairių organizacijų, iš moterų organizacijų, profsąjungų, čia buvę organizacijų ir tai, ką šiandien pasakė svečiai iš Kolumbijos, patvirtina tai, ką mes išgirdome savo susitikimuose. Man susidaro įspūdis, kad iki šiol, bent jau iki šiol, neįvyko jokio, jokios pažangos, jokio padėties pagerėjimo. Galbūt kai kur yra pirmųjų e, pažangos ženklų, aš to net nenoriu kvestionuoti, tačiau vis tik tai tai yra kažkokie e, atskiri aspektai ir iš tiesų, pavyzdžiui, didelės kalnakasyklos įmonės yra kontroliuojamos E, tarptautiniu mastu, todėl aišku, ten galbūt situacija galbūt ir šiek tiek keičiasi, bet tai, ką mes dabar e, girdėjome, tai dažniausiai yra susijęs su smulkiomis organizacijomis, e, smulkiomis profsąjungomis, kurios nėra susijusios su stambeja pramonė ir atrodo, kad čia situacija negerėja, bent jau man susidarė toks įspūdis. Kaip tik vakar gavau laišką iš įvairių Vokietijos organizacijų, kurios nagrinėja šį klausimą ir būtent tame laiške E, buvo paminėta, kad šiuo metu netgi auga skaičius e, profsąjungų aktyvistų nužudimų ir įvairių išpolių, išpolių prieš profsąjungų aktyvistus. E, todėl norėčiau pasakyti, kad tai, kas iki šiol atsitiko, tikrai skatina e, tvirtinti tą kelio gairių planą, veiksmų planą ir manau, kad reikia padaryti daugiau negu tik pasirašti prekybos susitarimą. Tačiau esminis klausimas yra tai, ar tai, ką mes padarėme iki šiol, ar to pakanka. Atrodo, iš to, ką girdėjome, to nepakanka, mums reikia padaryti daugiau. Ir žvelgdamas iš savo politinės perspektyvos, aš norėčiau paklausti, ar e, prekybos susitarimai patys savaime nėra kažkokia problema, nes galbūt tiesiog tie priekybos susitarimai skatina būtent tą disbalansą tarp e, smulkių, smulkaus verslo ir stambaus verslo. E, galbūt mes turėtume pereiti prie kitos priekybinių santykių formos. Aš nesu prieš priekybinius santykius, priekyba yra labai svarbus dalykas, tačiau tokios pre, prekybos sutartys, tokie prekybos susitarimai, kokius mes iki šiol sudarinėjame ir pasirašome su atitinkamomis šalimis patys savaime yra problema ir turėtume panagrinėti šią problemą, nes e, jeigu problemos yra susijusios su prekybos susitarimais, tai tada e, nepakanka tik tai patvirtinti kažkokį veiksmų planą. Taip pat E, norėčiau iš kolegų iš Kolumbijos išgirsti, kaip jūs vertinate e, tą mūsų veiklą, veiklą, kaip jums atrodo, ar e, pakanka to, ką, ką, ką paskatino tas kelio gairių planas. E, mane labai domintų jūsų nuomonė. Dėkoju, ponė Klutė, dabar ponė Jėglė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už įdomius pasisakymus, kuriuos išgirdome. Aš visiškai nepažįstu Kolumbijos, e, tačiau aš esu politikė, kuri aktyviai veikia žemės ūkio politikos rytyje, todėl dažnai e, susiduriu su priekybos susitarimais ir taip pat esu priekybos komiteto e, pranešėja e, dėl priekybos sustarimo su Kanada, tai yra dėl šitą sustarimo. Taigi man kyla klausimas, ką mes dar galime padaryti. Ir e, norėčiau atsakyti prieš mane kalbėjusiam kolegai, man iš tiesų neteina į galvą, ką mes dar galime padaryti. Matome, kad situacija su PPO taip pat nesikeičia, dėl to ir prasidė, pradėjome tą procesą, kad sudarome e, pavienės dvišalės sutartį susitarimus. Tikiuosi, kad galbūt e, INTA komitetas, jeigu jį palaikys ir kitu, kiti komitetai nuo e, tokių grinai tarifinių minčių, grinai muitinių minčių pereis prie e, kažkokių naujų idėjų, naujų minčių. Ir iš tiesų čia parlamente matome, kad mums nelabai sekasi kol kas rasti kažkokių naujų idėjų. Tačiau kita vertus, kaip Žemės ūkio komiteto narė, aš pastebiu, kad net ir vietos organizacijos, pavyzdžiui, Vokietijos vietos organizacijos mus dažnai e, e, kritikuoja dėl tam tikrų BŽUP e, sričių ir netgi BŽUP reikia naujų kažkokių idėjų, naujų minčių. E, taigi mes turime pagalvoti, kaip turėtų atrodyti ES žemės ūkio politika ir ar mes galime rasti kažkokią naują kelią. E, tačiau nepaisant to, vis tik tai dabar aptarinėjimų problemų tai nepadės išspręsti. Todėl norėčiau kreiptis į visus mūsų svečius iš Kolumbijos ir norėčiau paklausti, e, nepaisant to, ką jūs čia išvardinote, kur yra problemos, kas dar neveikia, kur yra sunkumai, ką jūs mums, Europos parlamento nariams, e, galėtumėte parekomenduoti dar padaryti, ką mes galėtume padaryti geriau. E, galbūt mes kažkokį ateities prekybos susitarimą galėsime lengviau, e, geriau e, ištobulinti. Mes dabar, pavyzdžiui, kaip tik derinamės dėl prekybos susitarimo su JAV. E, aš visko čia dabar net e, neprisimenu, kas yra susijęs su tom e, dėrybom, tačiau man atrodo, kad labai svarbu būtų pasvarstyti, ar mes turime eiti tokiu keliu, kokiu eidavome iki šiol. E, ir atsižvelgiant į esamą situaciją, galbūt svečiai iš Kolumbijos galėtų parekomenduoti, kokie linkme mes galėtume eiti. Dėkoju ponė Jeglė, toliau ponė Weber. Much, I... Ačiū pirmininkė. Manau, kad šis parlamentas pastaruosius kelius metus bent jau kiek aš esu čia narė nuo 2007 metų, dalyvau keliose klausimuose susijusiuose su žmogaus teisų situacija Kolumbijoje. Ir tokių klausimų ir diskusijų skaičius gana smarkiai padidėjo prieš daugia šalio susitarimo patvirtinimą. Aš vadinu tai daugia šalio susitarimu, nes tai nėra vien tik tai laisvos prekybos susitarimas. Tai yra daugiau. Šis tas daugiau. Norėčiau kai ką suprasti, klausydamas į mūsų svečių apie tai, ką jie sakė apie tai. Man atrodo, kad tokius panašius susitarimus e, pasirašome su kitomis pasaulio šalimis, kur žmogaus teisų situacija nėra gera ir su šalimis, kurios nėra patyrusios tokios kausmingo pilietinio karo kaip Kolumbija norėčiau suprasti štai ką. Jei, remiantis to, kas buvo pasakyta, galime teikti, kad Kolumbijos vyriausybė iš tiesų mus apgaudinėjo, mes padarėme, sudarėme sutartį ir po to žmogaus teisų situacija dėl to pablogėjo, ar <clears throat> nėra ketinama iš visai eiti gerą kryptimį, ar iš tiesų judama tinkama kryptimi, bet rezultatai nėra pakankami. Svarbu tai suprasti, nes mes nemanėme, kad sudarydami daugia šalį sustarimą išspręsime visas žmogaus teisų problemas Kolumbijoje. Aišku, mes taip negalvojame, mūsų mintis buvo padėti ir ekonominiam šalies vystimuisi, kartu su tuo ir padėti gerinti socialinę situaciją, todėl svarbu tai suprasti mums dabar. Norėčiau šiek tiek daugiau iš pono Mongi išgirsti apie reformą, kuri iš tikrųjų kelia daug nerimo dėl karinių teismų vaidmens. Jūs minėjote, kad e, tą įstatymą atmetė Konstitucinis teismas procedūrinių pagrindų ir vis tiek buvo paskelbta, kad reforma tęsis. Ar galite pateikti daugiau detalių? Kokia prasme jį tęsis? Aš taip pat norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į klausimą, kurį suformulavo e, kolega Hewitas dėl bandas kriminalės. Nes tai, kai buvo sformuluotas klausimas, reiškia, kad jeigu tai yra valstybės politika, žudyti žmonės, panaudojant tas e, nusikaltelių grupuotės, tai reikia tai išsiaiškinti. Čia kalba ne apie diplomatinės formuluotės, o svarbiausia, ką reiškia tie žodžiai. <clears throat> Jūs patekėte šį klausimą taip, kad mes kalbame apie karinės sukarintas grupuotės, kurios turi palaiko ryšius su vyriausybė ir kariškiais, žudo žmonės ir tai yra politika. Jeigu iš tikrųjų taip yra, mes turime patikslinti savo santykius su Kolumbija. Jeigu taip nėra, tuomet nereikia žaisti žodžiais. Ačiū. Ačiū, ponia Weber. Turiu pasakyti, kad mūsų posėdis turėtų baigtis po keturių minučių, o grafas Lamstravas maloniai sutikėjo, sutiko, kad galime šią dalį skirti dar 15 minučių. Dar turime keturis kalbėtojus, išorės veiksmų tarnybą ir jeigu norite išgirsti atsakymus, turite kalbėti trumpai. Dėl posėdžio tvarkos, ponas Hametas. Nenoriu prieštarauti kolegijai, bet aš nesakau, kad tai yra valstybės politika. Tai visiškai tinkamas klausimas, tačiau noriu protokolą pasakyti, kad aš e, net tokį klausimą uždaviau. Nes. E, ne. Jūs sakėte, kad e, vyriausybėje pritariant, e, tai yra valstybės politika. Pone Andrikinė. My... Ačiū, kalbėsiu gimtąją kalbą, lietuvių kalbą. Yes. pirmiausia aš noriu atsiprašyti kad aš pavėlavau į šį posėdį ir todėl reaguosiu tik tai į paskutinį kalbėtoją poną gajego į jo pasisakymą tai ką girdėjau. E, aš girdėjau e, kritikos e, laisvosios prekybos susitarimui kurį, kurį mes ratifikavome. Aš esu tarp, ne tik šio pakomitečio narė, bet ir tarp, tarptautinės priekybos komiteto narė ir aš esu viena iš tų, kurie balsavo už uh, laisvosios priekybos susitarimą su Kolumbija ir Peru. Ir noriu jūs, jums pasakyti, aš esu iš Lietuvos, iš šalies, kuri tapo ES narė tik tai prieš dešimt metų dar prieš dešimt metų tai yra prieš dvidešimt metų jeigu skaičiuojant nuo dabar lietuva pasirašė laisvosios prekybos susitarimą su europos sąjunga ir aš ger, labai gerai atsimenu kaip mūsų visuomenėje buvo daug ginčų ir fobijų baimių dėl to kad atvažiuos turtingi užsieniečiai arba daugianacionalinės kompanijos ir nupirks mūsų žemę lietuvoje už centus nes Lietuva yra pačiame Europos centre ir mūsų žemė yra tokia patraukli. 20 metų galioja laisvosios prekybos susitarimas, bet nieko panašaus neįvyko. Tiesa, mes prieimėme konstitucinį įstatymą, kuris draudžia žemės pardavimą užsieniečiams. Užsieniečiai Lietuvoje gali nuomuoti žemės ūkio paskirtie žemę 99 metams, bet jie negali jos pirkti. Tačiau dabar, po 20 metų, mes jau atėjom prie to, kad mes keisime savo konstitucinį įstatymą ir leisime užsieniečiams pirkti žemę Lietuvoje, įsigyti ją privačio nusavybę. Galbūt tos kompanijos, apie ką jūs kalbate, į dėl kurių baiminasi valstiečiai ūkininkai Kolumbijoje, yra daugiau susiję su Kolumbijos verslininkais dideliais pinigais. Galėčiau spėti taip. Bet yra pagaliau antimonopoliniai įstatymai, kurių, ir, kurie, kurie galioja bet kurioje ES šalyje ir galbūt tai galėtų ger, būti geras pavyzdys Kolumbijai. Apie žmogaus teises. Jūs kalb, minėjote skaičius apie žmogaus teisų gynėjų žudimus ir aišku, niekam tie skaičiai šituose namuose negali patikti. Tačiau mes tik nemanome, kaip jau ne vienas kolega minėjo, kad laisvosios prekybos susitarimas yra tas instrumentas, kuris padės išspręsti šitą problemą. Man atrodo, kad e, žmogaus teisų gynėjų žudimai, persekiojimai, represijos, kas tik norite prieš juos, yra visos situacijos Kolumbijoje atspindys. Mes puikiai žinome, kad vyksta dėrybos su Farku ir jos jau vyksta metus ir pasiekti pavyko netaip jau daug e, kad yra, yra, yra, yra ir kiti dalykai ir visa tai įtakoja duoda tuos skaičius, apie kuriuos jūs kalbėjote. Todėl baigdama, aš noriu pasakyti štai ką, kad pirmiausiai, manau, jog toliau turi būti vykdoma žmogaus teisų padėties Kolumbijoje stebėsena ir Europos parlamentas šitame darbe turi savo darbo dalį padaryti. Aš manau, kad jungtinių tautų aukštosios komisarė žmogaus teisėms ofisas turi toliau tęsti savo darbą Kolumbijoje ir jie turi savo indėlį visame procese. I, i, o, o kad laisvosios priekybos susitarimo visos nuostatos, įskaitant tai, kas kalbame apie žmogaus teises, būtų panaudotas. Tai yra mūsų, mūsų bendras darbas, mūsų ateities darbas. Ačiū. Thank you. Madam Andrikinė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Andrikinė, dabar aš pati norėčiau užduoti klausimą ponui Mongė. Kalbėjausi su e, kai kuriamis e, moterų taikos darybininkais ir e, e, man sakė, kad nėra tose darybose ne vienoje pusėje moterų. Ir žinoma, kad smurto buvo daug ir iš jungtinių tautų atstovų norėčiau paklausti, ar turime mintyje įtraukti moterų į tokias darybas. Taip pat šį rytį išklausėme e, Junktinių tautų ypatingoje patarėjo dėl e, e, lytinių nusikaltimų karo metu. Ir jūsų atstovė sakė, kad Kolumbija yra sąraše, kur situacija yra prasta, o vyriausybė nesprendžia šių klausimų ir galbūt jie reikia daugiau paramos ar spaudimo iš ES pusės. Galbūt galėtumėte pakalbėti ir apie tai. Dabar, aišku, Jums užduotis yra labai sudėtinga, labai trumpai ir visapusiškai atsakyti į klausimus. Daug išklausėme pasisakymą apie analizę, kokia yra situacija, tačiau dabar mm, norėtume išklausyti jūsų, Jean-Pierre Bou. Ačiū. Manau, kad pirmiausia pabandysiu atsakyti į klausimą, kurį uždavė parlamento narys dėl karinių, karinės jurisdikcijos reformos kaip teisingai parlamento narys priminė, vyriausioji galiotinė vicepirmininkė pateikė pareiškimą praėjusiu metu pabaigoje, išreikšdama susirūpinimą dėl šios reformos. Na, dabar girdėjome dėl Konstitucinio teismo sprendimo, kuris paskelbė, kad ši reforma nėra konstitucinė. Žinoma, Kolumbija pati turi apsispręsti, kokius žingsnius žengti po to. Tačiau mes manome, kad Kolumbija gali pasinaudoti šio sprendimo galimybėmis ir dar kartą pažvelgti į šią reformą. Aš norėčiau pasakyti, kad yra daug patirties tokiais klausimais, tarptautiniu mastu ir ypač Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje ypač e, turime 28 valstybės narės, turime įvairių e, karinės jurisdikcijos tradicijų, tačiau per tas visas, visose tose tradicijos yra tam tikrų bendrų dalykų. Jau Kolumbijai mes pasiūlėme padėti pasinaudoti mūsų patirtimi, kad būtų galima e, vykdyti tam tikras diskusijas dėl karinės jurisdikcijos teisės aktų rengimo. Ir e, šis pasiūlymas tebe galioja. E, tai yra pasiūlymas, kurį Kolumbija gali, kurio Kolumbija gali pasinaudoti ir galbūt persvarstyti tą reformą. Taip pat norėčiau pereiti prie e, lytinio smurto prieš moteris klausimo. Taip, tai problema yra Kolumbijoje. Turiu pasakyti, kad tai yra vienas iš prioritetinių sričių ES, dirbant su žmogaus teisėmis Kolumbijoje, yra, e, e, tai yra šis klausimas reguliariai keliamas dialogo žmogaus teisų srityje tarp ES ir Kolumbijos atvejais. Ir toje srityje mes remiame mm, ne vieną projektą, kad padėtume, pavyzdžiui, suteikti paramą aukoms, žmogaus teisų pažeidimų prieš moteris atvejais ir taip toliau. Žinoma, ši sritis yra mums svarbi ir mūsų delegacija, kitos ES misijos dirba šioje srityje ir e, šioje srityje mes remiame ne vieną E, NVO. Turime daug paramos projektų žmogaus teisų srityje. Kolumbija dirbavome su NVO ir rinktinių tautų organizacijomis, su viet, vietos misijomis ir norėčiau paminėti čia bendradarbiavimą su vyriausios galiotinės žmogaus teisėms biuru. Manau, kad jie dirba puikų darbą, jie kasdien kontaktuoja praktiškai su mūsų delegacija ir tai yra vienas mūsų geriausių kanalų e, spręsti šios, šioms problemams. Galiu papildyti savo pasisakymą apie tai ir e, e, detaliau, bet, bet jeigu norėsite, bet dabar sus, su, baigsiu. Toliau priekybos generalinio direktorato atstovas panas Jorgensonas, galbūt galėtumėte svarbiausia pakalbėti apie užduotus klausimus. Ačiū, aš pakalbėsiu trumpai. Diskusija šiandien parodė, kad žmogaus teisės yra svarbus politikos, išorės politikos tikslas. Ir jis yra, aišku, integruotas į priekybos politiką. Labai trumpai atsakant ir prisėdam prie šios diskusijos, įdomios diskusijos šiandien apie tai, koks turėtų būti poveikis tų sustarimų žmogaus teisėms, aš e, galiu pasakyti, kad sustarimas su Kolumbija ir Peru gali turėti pozityvų poveikį žmogaus teisėms ir tam tikrų mastų jis jau padarė pozityvų poveikį, pavyzdžiui, per kelio planą ir galimybę tai parengti, kaip patvirtinti, kaip pabrėžė Berntas Langė. Kodėl mes manome, kad susitarimas gali padaryti pozityvų poveikį žmogaus teisėms. Ir ką mes darome e, artimiausiais mėnesiais, nes periname prie to sustarimo įgyvendinimo etapo kartu su Peru ir Kolumbija. Na, pirmiausia, mes manome, kad apskritai sustarimas, kaip tas, kuris yra pasirašytas su Kolumbija ir Peru, turi platesnį pozityvų poveikį, kuris užtikrintų tvaresnį vystimasi, geresnę žmogaus teisų situaciją tose šalise. Ir tai, aišku, iš dalies dėl geresnių ekonominių galimybių, kurios sukuria toks sustarimas, sustiprina demokratinės institucijas, e, užtikrina geresnį teisės viršinybę. Tačiau sutartyje taip pat yra aiškių teisinių įsipareigojimų, kurie svarbus tvariam vystimuisi ir žmogaus teisų situacijos gerėjimui. Pavyzdžiui, skyriuje e, skirtame prekybai ir tvariam vystimuisi. Tačiau taip pat toks susitarimas, na, o tai vyksta tik tai pastaraisiais metais, toks susitarimas suteikia didesnį vaidmenį pilietiniai visuomeniai įgyvendinimo procese, pavyzdžiui, per tvaraus vystimosi ir prekybos skyrių ir suteikia didesnį, garsesnį balsą pilietiniai visuomeniai. Ir faktas, kad vyksta šis klausimas čia šiandien yra pavyzdys viso to. Ir aišku, komisija turi ir išorės veiksmų tarnyba, Europos parlamentas turi e, aiškesnius įgaliojimus sekti situaciją. Noriu pabrėžti, ką daro komisija, kad atliktų savo darbą, užtikrinant, kad sustarimas bus įgyvendintas ir vykdytų savo potencialą. Svarbiausias viso to aspektas yra tai, ką mes darome rengdami pirmąjį prekybos komiteto posėdį e, kitų metų pavasarį, kad e, tas nes tikimas įvyktų, vyks pakomitečių posėdžiai ir vienas iš tokių bus prekybos ir tvaraus vystimosi pakomitetis, kuris turėtų įvykti vasario pradžioje. Jis bus derinamas su dialogo sesija su pilietinė visuomenė, siekiant užtikrinti jų indėlį. Tai bus svarbus sustikimas, nes be to, kad aptartume svarbiaus klausimus, mes padėsime pagrindus darbui ateityje, kaip ir buvo ir susitarimo su Koreja atveju. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau e, išsakyti, Iš komisijos pusės mes visiškai esame pasirengę ir esame įsipareigoję vykdyti įsipareigomus dėl metinių ataskaitų teikimo apie sustarimo įgyvendinimą. Kaip mes, kaip sakiau, esame įsipareigoję diskusijų dėl e, dvišalio bananų stabilizacijos e, sustarimo rėmose. Ir iki kitų metų vasaros pateiksime informaciją apie įvairių organizacijų veiklą pagal šį sustarimą, kurios, organizacijų, kurios e, turi sekti gyvenimą ir tai apima ir įsipareigojimus pagal prekybos ir tvaraus vystimos įskyrių. E, kita bendradarbiavimo veikla taip pat yra svarbi, tai remti žmogaus teisų įsipareigojimus pagal sustarimą, tačiau apie tai jau atsakė kolega iš išorės veiksmų tarnybos. Ačiū. Dabar turėtume vėl e, perkelti diskusiją čia e, tarp mūsų svečių. Dabar prašysiu kalbėti kitą tvarką, tačiau pirmiausia atsakyti į klausimus, kurio, kurie buvo jums tiesiogiai užduoti. E, ir pirmiausia, ponas Galygo, prašom. Tai Dėkoju. Visų pirma, dėl klausimo susijusio su laisvosios prekybos susitarimu tarp ES ir Kolumbijos. Buvo užduotas klausimas, ar tai nereikš dar daugiau išpolių prieš kitus asmenis. Į tokį klausimą galėčiau atsakyti taip. Šitas susitarimas susijęs su gamtiniais ištekliais, o gamtiniai ištekliai, aišku, glaudžiai susiję su žemės nuosavybė, todėl atsiranda įtampa dviejose sritise. E, yra tam tikros suinteresuotos grupės, kurios atsiranda ir jos siekia turėti žemės nuosavybę tam, kad galėtų padidinti savo pelną, savo pajamas. E, ir tai aišku galėtų mm, iššaukti dar daugiau demonstracijų ir įvairių streikų. Vyriausybė paskelbė, kad tokie streikai ir toliau bus e, slopinami, malšinami. E, buv, ponas Martinės pasakė, kad per vieną mėnesį ir 15 dienų buvo nužudyta 14 tokių kaimo grupuočių vadų. Toliau dėl klausimo, kaip būtų galima siekti didesnės pusiausviros tarp stambių ir mažesnių valstybių pasirašant prekybos susitarimus. Man atrodo, kad reikia suvokti, kad stambios įmonės Kolumbijoje ir Europos Sąjungoje e, remdamasis tokiais susitarimais turėtų užtikrinti laikymasi žmogaus teisų. Taigi galbūt e, tokie susitarimai gali pagerinti situaciją. Todėl būtų labai svarbu, kad tokie priekybiniai susitarimai e, padėtų gerinti žmogaus teisų padėtį. Tačiau kol kas sunku tai įsivaizduoti. Taip pat buvo mm, už, pa, užduotas klausimas, ar buvo pasiekta kažkokios pažangos Kolumbijoje. E, šitas klausimas gali būti toks netgi retorinis. Kolumbijoje yra nacionalinė e, žmonių apsaugos tarnyba, yra tam, pasirašti tam tikri nacionaliniai dekretai, yra vyksta E, tam tikras dialogas tarp žmogaus teisų aktyvistų ir vyriausybės ir ten kalbamas apie E, apsaugos tam tikras priemonės, jeigu visos tos priemonės būtų patvirtintos, tai būtų labai gerai, bet kol kas jos lieka tik tai popieriuje. Ir kasmet vis daugiau žmogaus teisų aktyvistų ir profsąjungų atstovų būna nužudoma ir vis e, daugiau žmonių yra grasinama. Taigi kyla klausimas, kaip iš tiesų įgyvendinti tuos įstatymus ir tuos dekretus dabar dėl žemės koncentracijos. E, nežinau, kokia situacija Lietuvoje, bet Kolumbijoje situacija yra tokia. Keturiolika procentų e, savininkų e, priklauso 80 procentų žemės. Tai reiškia, kad didelė dalis smulkių ūkininkų neturi absoliučiai jokios prieigos prie žemės. Ir kad uh, E, yra taip pat e, uždrausta stambioms e, užsienio įmonėms pirkti didelius žemės plotus. Galbūt šita priemonė padės pagerinti ūkininkų prieigą prie žemės. Taip pat yra keletas įstatymų, kurie numato smulkių ūkininkų žemės nusavybės apsaugą. Būtent šie įstatymai taip pat e, bando padėti ūkininkams gauti daugiau žemės. E, ir dabar Kolumbijoje yra e, inicijuojami įstatymai, kurie turėtų pagerinti žemės nusavybės situaciją. Dėkoju, jums teikiamos dvi minutės, ačiū. Yeah. Respecto a las dos preguntas que. Aš pasakysiu tiek apie tuos kelis klausimus, kuriuos išgirdau savo atžvilgiu. Europos Sąjunga nori įgyvendinti laisvosios prekybos susitarimą tikrai labai sudėtingomis sąlygomis. Tai yra susitarimas su šalim, kurioje daugybė veiklos rušių, tame tarp ir priekyba, remiasi prievarta. Todėl kelio plano taikymas yra labai sudėtingas dalykas, nes yra struktūrinių problemų, kadangi pačioje valstybėje egzistuoja prievartos mechanizmai bet kokiai veiklai. Tai šalis, kurioje žemė išdalinta pačiu neteisingiausiu įsivaizduojamu būdu. Ir su tokia šalimi sudaromi laisvosios priekybos sutarimai. Ponas Huberba Esteros. Tai vardas asmens, kuris turi daugiausia žemės Kolumbijoje. Jis suorganizavo vieno iš ūkininkų organizacijų vadovų suėmimą. Tol, kol Kolumbija pati nežinos, kokį vyriausybės, kokį valstybės valdymo modelį jai pasirinkti, nėra jokio realaus būdo įgyvendinti laisvosios prekybos susitarimą. Mano asmeninė nuomonė šiuo metu nėra jokių sąlygų tokio susitarimo įgyvendinimui. Dar noriu paklausti, ap, noriu atsakyti į klausimą apie aukų įstatymus ir apie pažangą kompensacijų srityje aukoms. Apskritai pažangos, tiesą sakant, šio įstatymo gyvenimo srityje visai nėra. Taip. Jeigu galite, apsiribokite dviem minutėmis, sako pirmininkė. Gerai dėl mandato. Man buvo užduotas klausimas, vyriausybės mandato ir mano mandato. Mm, taigi e, buvo pasiūlyta tris metus dar išlaikyti šį modelį ir kol kas yra laikomasi nuostatos, kad taip ir bus. Tikiuosi, kad ir jūs paremsite mano institucijos tolesnį buvimą Kolumbijoje ir prisidėsite prie to, kad būsima vyriausybė išspręstų šį klausimą būtent taip. Dabar dėl jungtinių tautų žmogaus teisų komisaro pranešimo, kuriame pasakyta, kad tarp 2008 ir 2012 metų buvo šimtai tūkstančių aukų. Tuo tarpu išspręsta teismiškai buvo vos keletas ar keliolika bylų, keturiolika ar penkiolika, tai yra nepaprastai prastas rezultatas. Be to buvo kalbėta apie tai, kad daug bylų perduota e, teis, kariniam teismam, Pone Ašton iš Europos išorės veiksmų tarnybos reformą, teismų reformą vertina neigiamai ir karinė baudžiamoji teisė ar naujieji karinės baudžiamos teisės įstatymai Kolumbijoje priimti šiemet akivaizdžiai prieštarauja tarptautiniai teisiai. Karinė valdžia elgesi, tiksliau karinės, e, karinio teismingumo požiūris yra labai restriktyvus ribojantis ir tikrai padėtis yra labai prasta. Ką dar norėčiau pasakyti? Po demobilizacijos susiformavo ne viena nauja karinių, karinė grupuotė. Nėra jokio sisteminio požiūrio į tai, dažniausiai tai kažkokie asmenys, kurie kažkaip susiję su karinėmis struktūromis. Ačiū. Ponas Langė, dvi minutės. Mūsų sudarytas priekybos susitarimas yra nesimetriškas, lyginant su susitarimu su Junktinėmis Amerikos valstijomis, kurie kartais lyginami, bet tai nėra teisinga. Sakykime, pieno ūkiai pereinamasis laikotarpis yra numatytas, pavyzdžiui, 20 metų, taigi puikiai galima prisitaikyti. Be to mes mažiesiems ūkininkams siūlome 30 milijonų paramą iš mūsų biudžeto su jungtinėmis valstijomis, nieko panašaus nesiūlome. Bet, aišku, asimetrija egzistuoja ir galima ją sustiprinti, arba kita vertus galima asimetriją pasinaudoti sustiprinant partnerius. Kitas dalykas pagal susitarimą numatyta daug dialogų ir veiklų žmogaus teisių srityje. Žmogaus teisių dialogas, pilietinės visuomenės stiprinimas ir kiti dalykai. Reikėtų tiesiog pasikviesti ambasadorę ir pakalbėti su ją apie tai. Na ir trečias dalykas, imkimės bendrų veiksmų tam, kad Kolumbija, kad priverstume Kolumbiją įgyvendinti susitartą kelio planą. Ačiū. Konkliūž. E, dėkoju, ponė Langė, nedarysiu čia ilgų išvadų. Ponas Howitt atkreipė dėmesį į tai, kad reiktų e, pailginti, pa, pratesti jungtinių tautų atstovybės Bogotoje įgaliojimus. E, mes viską pasižymėjome, kas buvo pasakyta, mes nusiusime juos AFET ir IMKO komitetų pirmininkams. Taip pat buvo minėta, kad ir darbo grupė veikia speciali šiuo klausimu. Aš norėčiau tiesiog E, užduoti tokį klausimą, ar kitoje kadencijoje nebūtų e, prasminga renkti pranešimo save iniciatyvą, kad vėl pradėtume nagrinėti aktualius klausimus. E, dėkoju visiems svečiams, kad jūs atvykote ir norėčiau paprašyti visų tyliai palikti salę, nes dabar kalbėsime apie naują reglamentą dėl Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonės perspektyvos. Mūsų pranešėjas šią temą yra mm, ponas Grafas Lamsdorfas ir taip pat ponas Lenomo pasisakys. Jis yra e, DEFCO generalinio direktorato atstovas. E, e, sutiksiu žodį ponui Lamsdorfui, nors jūs sėdite pono Gžybo vietoje, bet vis tiek jūs atpažinau. Dėkoju. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę šiandien e, pristatyti jums e, dėrybų rezultatus. Tai yra vienas svarbiausių ES išrės veiksmų elementų, panaudojamos įvairiausios priemonės toje srityje, kurioje ES pripažįstama kaip e, pavyzdinė, kai kuria tam tikromis prasmėmis, ypač kai kalbama apie žmogaus teisų ir demokratijos propagavimą. Pabandėme sustiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį, taip pat sustiprinti juos pajėgumus, propaguoti demokratiškas struktūras. Mūsų tikslas, žinoma, nėra pakeisti priemonę drastiškai, tačiau daugiau dėmesio skirti toms sritims, kur yra iššūkių ir aptarti kai kuriuos žmogaus teisų klausimus, kurie iškilo nuo šeštųjų metų, kuomet ši priemonė buvo tvirtinta. Taip pat norime atspindėti Europos parlamento padidėjusi vaidmenį ir galės, tai yra e, jo institucinius aspektus. Svarbiausias principas yra nepriklausomumas nuo trečiųjų šalių valdžios e, sutikimo suteikia tam tikrą e, šiai priemoniai laisvę palyginti su kitomis teminėmis programomis, todėl mums labai svarbus derantis buvo daugiau dėmesio skirti e, to, toms e, sritims, kurios yra svarbiausios. Malonu pasakyti, kad e, darybos Europos parlamentui pavyko užtikrinti ne vieno pakeitimo, kurie buvo patikti prieimimui. Tarybos buvo iš dviejų dalių. Pirma buvo, pirma buvo skirta esminiams dalykams, kas planuojama daryti, o antras dalykas daugiau tarp institucinio pobūdžio, tai yra e, bendravimas tarp komisijos, par, parlamento ir tarybos. Vienas aspektas buvo šiame kontekste labai sudėtingas, tai yra kad šis parlamentas, kaip ir kiti, kitos priemonės nuo 14 iki 20 metų galios, o kitas Europos parlamentas bus išrinktas 14 metais taip pat ir dirbs iki 2019 metų. Taigi, jeigu nebūtų e, numatyta laikotarpio vidurio peržiūra ir tam tikra galimybė e, per deleguotus aktus e, reaguoti iš šios priemonės taikom, taikymą iki kito parlamento išrinkimo neturėtume galimybių, galimybių aptarti šios priemonės strateginės krypties pakeitimo. Dėl esmės galiu pasakyti, kad vienas svarbus dalykas parlamentui buvo žmogaus teisų, lyčių lygybės ir nediskriminavimo propagavimas, kova su smurtu prieš moteris ir mergaitės, ypač taip vadinamius prieš tos vadinamius garbės nusikaltimus, e, moterų ir mergaičių prekybą, jie visi paminėti e, reglamente, aišku, LGBTI e, apsaugos priemonės ir taip pat turiu pasakyti, kad Vokietijoje Leipzige neseniai vyko konferencija, kur rusų atstovai gyrė Putino šeimos politikos sėkmę. Tai yra iššūkis ne tik už ES ribų, bet ir ES. Taip pat e, minimi neįgalieji, taip pat konkrečiai mes tam pritarėme. Ir aš e, dėkuoju pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios atkreipia mūsų dėmesį į šią žmonių grupę. Taip pat plačiau minimi marginalizuotos grupės. Kalbant apie žmogaus teisų gynėjus, mes palikome nuorodą į šią žmonių grupę, Tai yra, aišku, sritis, kur nemažai tarp, ne, tarptautinių organizacijų veikia aktyviai. Ir aš pabrėžiu dar kartą, kad e, tai yra svarbu. Vienas iš iššūkių yra tai, kad ši priemonė šiek tiek lankščiau ir greičiau duotų rezultatų dėl prašymų, kurie pateikiami kai kurie pakeitimai buvo apsvarstyti, tačiau problema yra tai, kad ši priemonė, aišku, taikoma pagal finansinį reglamentą. Taigi yra tam tikros ribos, kai, tam, kai gali e, padaryti ir tai pripažino ir darybų šalis. Vienas klausimas, kurį buvo svar, sunku įtraukti, nes buvo prieštaravimų iš tarybos ir komisijos pusės, tai yra diskriminavimas kastos pagrindų kas mm, turi poveikį šimtams milijonų žmonių. Mums atrodė svarbu šį dalyką įtraukti ir šią priemonę taikyti, jeigu tai galėtų pagerinti žmonių, kurie, su kuriais blogai elgiamasi dėl to, kad jie priklausodami kai kastai. Mums atrodo, kad pavyko pasiekti gerą balansą tarp žmogaus teisų, salinių ir kultūrinių teisų įtraukėme į priemonės tekstą nuorodą į laisvę užsiimti verslu. Ir tai reikia platesnėme e, kontekste vertinti kaip vieną iš socialinių teisų, per darbo standartų ir įmonių socialinės atsakomybės e, prizmę. Na ir visai naujas dalykas buvo įtrauktas, ketinant pagerinti sąlygas, kaip laikomasi standartų kalėjimuose nes e, čia e, kalėjimų e, kalėjimuose esantys žmonės yra pažeidžiama grupė, kai kalbama apie žmogaus teisų pažeidimus. Dėl turinio buvo tam tikrų diskusijų, ypač kastų klausimų, kaip visada, tarybos pozicija, pozicija buvo sunku suprasti, kalbant apie mažumų klausimą. Žinoma, kad mažumos egzistuoja, tačiau taryba atsisako pripažinti šį faktą ir nori kalbėti tik tai apie asmenys priklausančius e, mažumoms, tarsi tai iš karto įspręstų problemą. Dėl tarp institucinėme fronte, man atrodo, svarbiausia yra deleguotojų aktų teikimas ir e, laikotarpio vidurio peržiūra, tai pasiekta jau anksčiau aptarta anksčiau, tačiau nepavyko to pasiekti. Šį kartą mums pavyko tai pasiekti. Prie priemonės yra priedas pridėtas, kur numatyti tam tikri e, tikslai, penki, parama žmogaus teisų ir žmogaus teisų gynėjams, kuriems kyla pavojus. Antras tikslas - remti kitas ES žmogaus teisų prioritetus. Trečias tikslas remti demokratiją, o ketvirtas yra e, konkretesnis, tai yra rinkimų stebėjimas. Ir penktas tikslas e, tai yra tarptautiniai mechanizmai ir žmogaus teisų procesai. Šis priedas turės būti pakeistas, jeigu teisės akto leidėjai manys, kad tai yra svarbu, iki kovo 2018 m. kovo 31 dienos, kad e, naujas parlamentas galėtų aptarti šios dalykus su taryba ir komisija. Tad tai pagrista laikotarpio vidurio peržiūra. Ir, e, aišku, jų nebūtina keisti, jeigu bus manoma, kad to nereikia daryti. Toliau nebuvo sutarta dėl finansinių deklaracijų įtraukimo yra viena bendra tarp institucinė mm, deklaracija, kur popierių surašytas džentelmenų sustarimas galiojas jau daugelį metų, kad e, rinkimų stebėjimo misijų e, finansavimas, kuris yra priemonės bendrame e, pakete, neturi sudaryti daugiau kaip 25 procentus, kad liktų išteklių kitai veiklai. Bendras finansinis vokas, pabaigus darybas dėl e, daugiametės finansinės programos, yra maždaug 1,3 milijardo eurų. Tai rodo, kad nepakankam, na, pakankamai ES įsipiruoja, kad siektų pažangos šioje svarbioje srityje. Ačiū už išsamų e, pristatymą, ačiū už puikias darybas ir toliau komisijos atstovas. Euh, Dėkoju. Aš e, nekalbėsiu labai ilgai. Dėrybos truko e, beveik metus. E, tai buvo tikrai sunkios dėrybos ir reikėjo dėti labai daug pastangų. Kalbant apie komisijos pasiūlymo tikslą, mes esame sužavėti, kad pavyko darybose išlaikyti tas ambicijas, kurios buvo pasiūlytos. Ir iš tiesų šita priemonė e, turės pridėtinės vertės, tai buvo įrodyta jau ir praeitįje, pranešėjas labai teisingai tai pastebėjo Ir e, biudžetas šiai priemoniai išaugo 20 procentų, o tai yra tikrai svarbus dalykas, tokiu būdu priemonė labai sustiprės ir tai yra rezultatas, kuris e, netgi daugiau e, negu mes tikėjomės atitinka mūsų lūkesčius ir e, ir mūsų poreikius. Aišku, svarbus bus įgyvendinimo etapai, etapai po to. Labai svarbu, kad mes testume darbą tuo pačiu tempu. Yra labai svarbu, kad e, tos lėšos, kurios yra skirtos, kad jos būtų e, kiek įmanoma greičiau prieinamos, kad nebūtų tam tikro lūžio įgyvendinant tam tikras paramos priemonės, kad būtų galima jas toliau tęsti nuo sausio pirmos dienos. Dėkoju. Matau, kad daugiau norinčių pasakyti nėra, puiku. E, norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote, o dabar šis posėdis taps uždaru e, posėdžiu. Mes e, kalbėsime apie naujausią informaciją dėl žmogaus teisų situacijos Junktinėse Arabų Emiratuose. Iš tiesų, retai, kada tokius klausimus aptarinėjame uždarame posėdėje, bet šiandien tą turime padaryti. O paskui paskui e, bus e, uždaras biuro posėdis.